Hearing... Padėkime, pradėkime viešus klausimus apie FRS 9 finansinę priemonę. Kaip žinome, bus pakeičiamas šis standartas, dabar jis taps FRS 9. Ir jis bus pradėtas taikyti nuo 2000 2018 metų sausio pirmosios dienos. Aišku, bus pritaikyta speciali uh, teisės procedūra. EFRAG mes jau turėjome patarimus. Taigi mūsų komitetas atidžiai stebi šį, kaip svarstama šis klausimas ir jau tuo tikslu įvyko trys susitikimai su ESBA ir EFRKA ir su komisija buvo aptarti nauji finansinės apskaitos standartai. Ir mes dabar šį klausimą aptarsime su keturiais svarbiais ekspertais ir aš norėčiau jiems padėkoti už tai, kad jie atvyko arba už tai, kad prisijungė prie mūsų Vašingtonė internetu Andrėjas Pakrau, kuris yra Vokietijos apskaitos standartų komiteto pirmininkas ir taip pat EFRAG valdybos narys Nikola Veron, Briugel ir Peterson institutas, Andrejas Hacker, DGRV, e, tai yra Vokietijos kooperatyvų, kooperatyvų banko atstovas iš Hagos universiteto ir Mike Ashley yra finansinės priemonės darbo grupės vicepirmininkas. Taigi aptarsime ir tikrai specifinius klausimus, ne tik, šią konkret, ne tik šį konkretų standartą, bet ir kitus elementus. Suprantu, kad yra kitų svarbių klausimų susijusių su draudimu ir su tuo, kad yra netitikties tarp FRS 4 ir kitų alternatyvų variantų, kurie yra aptariami Taigi bus aptariami visi šie svarbus klausimai, juos aptarsime su ekspertais ir dėrybinė komanda. Na ir pirmiausia, kviečiu ekspertus, kiekvienam skiriamos penkios minutės, pirmasis kalbėtojas yra Andrėjas Barkov, prašau. Pone pirmininkė Gvaltieri, ponios ir ponai, labai džiaugiuosi, kad aš negalėsiu papasakoti Jums apie šį standartą. Šis standartas buvo paskelbtas įvykus išsamioms diskusijoms su suinteresuotais asmenimis. Šešeri metai atrodo gan ilgas laikotarpis, kai reikėjo sureaguoti į krizės sąlygas, tačiau finansinės priemonės yra sudėtingas dalykas. Produktai ir rinkos nuolatos keičiasi. Reguliavimas nuostatos daugiau priklauso vis nuo apskaitos skaičių ir reikėjo keisti valdymo praktiką dėl to. Taigi šis FRS 9 yra reakcija į, apsk į situaciją dėl apskaitos standartų susijusių su finansinėmis priemonėmis. Dauguma subjektų, kurie teikia informaciją, yra e, paslaugų teikėjai, gamintojai, tai yra subjektai, kurie e, dalyvauja tose finansinėse priemonėse, tačiau tie dažnai tos priemonės yra tradicinės ir Tai dažniausiai yra bankų paskolos ir panašiai. Kai, kurios, kai kurie subjektai gali susidurti su išvestiniais vertybiniais popieriais. Pirmininkas prašo kalbėto lėčiau skaityti, nes kitaip vertėjams bus sunku. Kai kurie subjektai gali užsimti išpėsniais vertybiniais popieriais, kad užsitikrintų savo finansinę poziciją turint omenyje riziką susijusią su kainomis. Tokios, tokiems subjektams šis standartas leis geriau teikti finansinės ataskaitas, o nauji reikalavimai vers subjektus geriau vertinti riziką ir tokiu būdu pozityviai bus prisidėta prie skaidrumo. Uh, Visose kitose srityse, esant ekstremaliems atvejams, kooperatyvai galės tikriausiai ir toliau teikti ataskaitas apie finansinės priemonės įprastų būdų ir dėl to minimalūs apskaitos standartai gali būti pakeisti. Finansinės institucijos, ypatingai bankai. Čia matau kelias rytis, kur pasikeis bankų finansinės ataskaitos ir bus sureaguota tiesiogiai į finansinės krizės iškeltas problemas. Pirmiausia, nauji reikalavimai klasifikuoti finansinės priemonės, įslaptinti finansinės priemonės, atsižvelgiant į finansinių, į grinųjų srautų savybės. Tokiu būdu ne, neturės tie subjektai teikti ataskaitų apie finansinės įprastinės priemonės ir tada mm, e, susiję, su jomis susijusią riziką. Tie bankai, kurie dirbs su didesnės rizikos finansinėmis priemonėmis, turės teikti ataskaitas apie tas priemonės ir tokiu būdu poveikis bet kokiems pokyčiams ir rizikai bus aiškesnis ir tokiu būdu irgi bus prisidedama prie skaidrumo. Kila klausimas, ar buvo surasta tinkama linija tarp to, kas yra nestruktūrinė ir struktūrinė, struktūrinės ir nestruktūrinės priemonės, bet iš principo aš manau, kad pasirinktas požiūris yra racionalus. Antras dalykas, IFRS 9 yra naujas modelis, kurio tikslas išspręsti problemas jau šiek tiek per vėlai, kai tuo tarpu kažin, banko veiklos rezultatai laikui bėgant yra ir taip pasikeitę. Šis modelis reiškia, kad na, dėl to ši priemonė yra smarkiai kitokia nuo ankstesnės priemonės, ypatingai turint omenyje e, klientų patikimumą e, kreditų atžvilgių. Tačiau ten yra per mažai kalbant apie e, tuos du dalykus ir jeigu nėra pakankamai įrodymų, kad kažkas yra ne taip banke ir su naujų standartu bus įmanoma išvelgti, kai tik tai pokyčiai, pavyzdžiui, bus esminiai vertinant su vartotojo kreditinė situacija tuo met, tai matome, kad yra esminis patobulinimas, kuris yra labai priimtinas bankų ir vertybinių popierių reguliu, reguliuojančioms institucijoms. Trumpai paminėsiu pramonę. Dažnai tai pasakytina apie draudikus, tačiau čia yra didžiulis skirtumas. Draudimo įmonės daugiausia susi, užsima draudimu, o ne finansinė atsakomybė. Uh, draudik, draudikų atsakomybė yra e, reglamentuojama kitų standartų, kuris nėra kol kas galutinai parengtas ir jisai įsigalios vėliau nei šis standartas. Taigi labai svarbu teikti pasiūlymus, kad būtų galima sušvelninti padarinius susijusius su tuo, kad datos čia yra, įsigaliojimo datos yra skirtingos. Aš tikiuosi, kad bus surastas tarptautinis sprendimas, nes jeigu ne, galbūt būtų galima tą padaryti, kai FRS 9 standartas įsigalios. Tinkami skaitos standartai dėl turint omenyje finansinės priemonės yra labai svarbu. Ir mes turime viską daryti palaipsniui, dėl to aš manau, kad FRS 9 yra puikus sekantis žingsnis ir manau, kad standartas turi būti patvirtintas kuo galima greičiau, kad Europa galėtų neatsilikti nuo kitų pasaulio regionų. Dėkoju, kad išklausėte mano pastabų, mielai atsakysiu į klausimus. Dėkoju, kitas kalbėtojas iš Vašingtono, Nikolas Beron. Labadiena, ar girdite mane? Ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šiuos klausimus ir ypač dėkoju Europos parlamentui, kad norėjo išklausyti mano pasisakymo per videokonferenciją. Tik atsiprašau, aš aišku, už tai bet e, dėje dėl kitų įsipareigojimų negalėjau to išvengti. E, mano pastabos e, paantrins tai, ką pasakė kitas prelegentas dėl techninių momentų. Dar aš tarčiau keletą pastabų dėl platesnio konteksto ir valdysenos. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu Europos parlamento ir kon komitetui svarstant IFRS 9. Dabar galvojant apie Tai ką aš raštu jums esu pateikęs, aš kalbėčiau apie svarbiausius dalykus, ko būtų vertas FRS 9. Aš sakyčiau, taip, tikrai verta jį paremti. Jis buvo patvirtintas didžiojo 20-ko mm, Londono vadovų sutikime 2009 metais. Tas buvo raginimas, kad būtų standartai nustatyti iš tikrųjų, tas modelis atitinka galvojant apie patirtus nuostolius ir numatomus nuostolius tą modelį. Mm, be to ir pagrindiniai standartų nustatytojai, ESB ir FSB irgi negalėjo susitarti dėl bendro požiūrį, tiesiog ESB Yra panašus požiūris į FSB, tai nėra tikslo es nustatyti kitokius standartus nei JAF. Ir tai, aišku, ir yra prielaida patvirtinti FRS 9, kad tos, tie standartai nesiskirtų. JAF bendrai yra pat, tvirtinami standartai, taigi nereikėtų laikyti FRS 9 įkaitų. Dabar reikėtų, aišku, visų pirma paminėti nedidelę grupę investavimo profesionalų, daugiausiai Junktinėje karalystėje, kurie sutelkė dėmesį į teisingą, sąžiningą atspindį, kas e, to, kokia yra reali situacija, dažnai apie tai kalbama, galvojant apie teisinius argumentus. Tai aš sakyčiau, kad, na. Mm, IFRS 9 neatspindi Junktinės karalystės investuotojų RS, investuotojų uh, ir tai neturėtų būti svarstoma Europos parlamento diskusijose dėl IFRS 9 ir to, aš pasakyčiau, pritarčiau tam, ką pasakė tokios tarptautinės organizacijos, kaip pavyzdžiui pensijų fondai ar, ar kitos uh, struktūros. Dėl draudimo, mm, jau ankstesnis prelegentas apie tai kalbėjo, aš manau, kad e, būtent draudimo srityje e, reikalingas dėmesys. Aš pasakyčiau taip. Greičiau, turėtų būti ir greičiausiai tai bus padaryta e, draudimo srityje jas, bet skirai. Uh, ir galvojant apie IFRS 9 poveikį draudimo sektorių, aš manau, kad SB įvertins tą poveikį. Čia reikia nepamiršti, aišku, ir rinkos požiūrio, um, to kaip draudikai tai pristato, bet tai neturėtų būti prielaida, galvojant apie IFRS 9 tvirtinimą. Dar dėl platesnio konteksto, vėlgi pratesiant tai, ką aš raštu esu pateikęs jums, aš norėčiau pasakyti, kad ES tenka labai svarbus vaidmuo, galvojant apie IFRS kaip globalaus projekto tolesnė sėkmė. Galvojant apie tarptautinį finansų reguliavimą, aš neįsivaizduoju kito tokio modelio, kur ES kaip lyderės vaidmuo būtų sėkmingesnis. FRS patvirtinimas buvo labai svarbus, kad FRS paplistų visame pasaulyje. Iš tikrųjų, tai yra sėkmės istorija, galvojant apie taisyklių nustatymą visam pasauliu, kad būtų tikrai atsižvelgiama į finansų globalizaciją ir tai yra labai svarbus tikslas Europos Sąjungai. Aišku, tai nereiškia, kad Europos Sąjunga turi būtinai viską tvirtinti, ką ISB pasiūlo ar FSB pasiūlo, bet ES tikrai vykdo savo kaip lyderis vaidmenį IFRS projekte, užtikrindama sėkmę. Uh, Yra, aišku, tam tikrų trūkumų dėl IFRS e, standartų viso pagrindo. Galima, aišku, diskutuoti apie tai, tai tinkamos diskusijos. Mm, kol kas tai yra mm, eksperimentas, e, skinantis kelią šioje srityje. Aišku, galima galvoti, kaip tobulinti tą uh, sistemą, bet aš sakyčiau, kad mm, tie trūkumai yra pateisinami. Aišku, kad reikia atskirai, kad tai būtų, kad nebūtų mm, pakengta visiems sažiningumo standartams, kas gali pakengti ES. Ir dėl standartų nustatymą, aišku, tai yra visiškai atsiras klausimas. Iš esmės tai yra mm, es vidinis reikalas, galvojant apie uh, FRS patvirtinimą, įgyvendinimą ir priežios koordinavimą. Dabar tuos, tas funkcijas atlieka skirtingos institucijos - Europos komisija, nacionalinės institucijos ir esma. Na ir pabaigai turiu pasakyti, kad Europos parlamento vaidmuo čia yra kaip saugiklio vaidmuo priežiūros procese. Iš esmės, jūs galite pasakyti ne FRS patvirtinimo pasiūlymams, kai e, reikia apginti visuomenės interesus. Aš galiu protokolą pasakyti, kad tikrai tokios taisyklės yra teisingos. Ir e, Ir buvo, pavyzdžiui, dėl IFRS 8 patvirtinimo tokia pati situacija. Aš, aš tikrai galvoju, kad tai netitiko ES interesų. Tai ir, ir šiuo atveju aš neginu SB. Ir, bet IFRS 9 atveju tai yra visiškai aišku, kad čia ES interesai yra pakankamai apginti šiame procese ir visą tai, ką komisija darė ir daro toliau, tikrai leis užtikrinti, kad uh, Mm, Europos parlamentui nereikės panaudoti veto, nors aišku, priežiūros čia funkcijos yra labai svarbios ir tinkamos. Ačiū. Ačiū. Toliau Andreas Hake. Ja, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier vortragen zu. Dėkoju už suteiktą žodį man šiandien pasisakyti parlamente. Norėčiau pasinaudoti progą ir pateikti vokiečių e, požiūrį. Noriu atstovauti korporatyviniam sektoriui. Mano organizacija atstovauja 3000 narių. Turim apie tūkstantį korporatyvinių bankų ir dauguma tų bankų nenaudoja IFRS. Taigi pateiksiu šiek tiek kitokį požiūrį, negu kad jau buvo pristatytas. Vokietijos standartų rengėjų nuomonė yra visai kitokia. Šventojo gralio dar neradome, mes turime daug nuogastavimų ir būkštavimų susijusių su šiuo standartu. Visi sutiksite, kad standartas labai svarbu visai finansiniai sistemai ir finansinėms institucijoms. Tad kurgi čia tos problemos, kurios susijusios su apskaita? Reikia pagalvoti apie riziką, su kuriuom susiduria investuotojai ir kiti rinkos dalyviai. Kalbam apie rinkos vertę nemanau, kad IFRS 9 labai smarkiai patobulina IAS 39 standartą ir tikrai neprisideda prie sistemos finansinio stabilumo. Visiškai manęs nestebina, kad dėl šio standarto nėra patenkintos draudimo bendrovės. E, šis standartas nepakeičia visiškai IFS 39 standarto, kaipgi tas e, standartas pagerina IAS 39 standartą. Visų pirma, reikėtų pakalbėti apie tikrąją, e, tikrosios vertės skaičiavimą. Taigi čia ir yra viena iš pagrindinių problemų. Ta tikroji vertė kartais yra rinkos vertė, o kartais yra kažkokia teoriškai apskaičiuota vertė. Tai tiesa, tai yra uh, kažkoks matematinis modelis ir jis neatspindi e, rinkos padėties. Informacija turėtų būti teikiama rinkai, tačiau viskas vyksta atvirkščiai. Mes surenkame rinkos informaciją ir ją įrašom uh, į apskaitos lenteles. Manau, kad tai niekaip neprisideda prie rinkos efektyvumo didinimo. Tiesiog turim tokį prociklišką procesą. Pasirenkant tikrąją vertę, pateikiamos tos vertės dažnai yra didesnės negu uh, kad būtų renkantis rinkos vertę. Tokiu būdu pelnas gali būti padidintas iki aukščiausios ribinės vertės. Ir šiuo atveju IFRS 9 niekaip nepatobulina esančios situacijos ir tai manęs niekiek nestebina e, tam tikri ekspertai pasiūlė tokią sistemą. Kalbama, kad e, tie ekspertai buvo tarptautiniai, tačiau vis tiek atstovaujama tam tikram monopoliui. Nepateikėme jok, jokio pasiūlymo visai rinkai, kad ji taptų subalansuota. Tiesiog vadovaujamės vienu e, atliktų tyrimų. Siūlomos e, iniciatyvos ir JASB pasiūlymai nėra tokie, kokių mes norėtume. IFRS 9 yra bendras darbas atliktas drauge, tačiau e, kalbant apie, apie tai, kad e, čia bus, standartas bus taikomas taikomas tarptautiniu mastu, kad čia atspindima konvergencija ir taip toliau. Bet tai nereiškia, kad tas standartas yra geras, nes jeigu visas pasaulis veikia pagal e, tą patį standartą, nereiškia, kad tas standartas yra geras. Vėlgi susidurėme su procikliškumu. Ir šiuo atveju trūksta demokratinės kontrolės. Mes pasitikėme ekspertais, o išrinkti atstovai niekaip nedalyvauja standarto rengimo procese. Taigi ga, mums tiesiog yra pristatomas vienas bendras paketas ir ES reikės jam pritarti visam paketui, o ne atskiroms jo dalims. Mes galėtume atmesti standartą ir naudoti tam tikrą standarto dalis. E, teisinį pagrindą tam turime. galėtume mes galėtume pasakyti, kad tam tikri siūlomai sprendimai netitinka mūsų tikslų, jie nėra patikimi ir netitinka ES nustatytų principų. Dėkoju. Dėkoju, dabar žodis Mike Ashley. Ačiū už galimybę kreiptis jūs šiandien ir aš norėčiau aptarti du pagrindinius dalykus. Visų pirma, kodėl IFRS 9 turėtų būti patvirtinta ir taip pat norėčiau spręsti kai, kuli, kai kurias abejonės dėl teisingos vertės ir tinkamo modelio. Taigi, kodėl reikėtų IFRS 9 patvirtinti? Aišku, kad finansinio ataskaitų sistemoje tai būtų esminis patobulinimas, nes mm, tai, tas esminis pakeitimas, kuomet buvo anksčiau numatomų nuostolių modelis, metų tai trūkumas buvo pernelyg mažai, pernelyg vėlai ta kritika išsakoma. Tai dabar būtų išspręsta tai pasiremiant teorinė bazė, pripažįstant ir tam tikrus nuostolius mm, pirm, nuo pat pirmos dienos. Taip pat būtų pripažįstama ir pamatuojama visi finansiniai instrumentai, geriau pasiremiant principus, struktūrizuočiau, nuosekliau, geriau pateikiant aktualią informaciją. Na ir galiausiai. Mm, tas e, rizikos apskaitos modelis yra paprastesnis, geriau suderintas su verslo praktika. Toks modelis, e, makro modelis dar nėra išplėtotas, bet e, Europa Europa kol kas nepa, nėra patyrusi tų pakeitimų, taigi labai svarbu, aišku, kalbėti apie CB, ABA indėlį, kad kaip tai atliepia didžiojo dvidešimtuko aprašymus ir mm, esma taip pat tai teigiamai vertina ir yra bendras toks konsensusas, kad reikia patvirtinti šį standartą, šį modelį Europą. Ir, kartu su kitomis reguliavimo struktūromis yra pasirengus iš verslo sektoriaus auditorių, investuotojų pusės irgi mm, patvirtinti tai, nes tikrai tai bus ir kokybiškas, reikalingas visas apskaito, ataskaitos procesas užtikrinamas, ko reikia, kad finansinės rinkos veiktų efektyviai. Ir aš manau, kad reikia išsklaidyti kai kurias abejonės, kas yra klaidingai aiškinama dėl PSB taikomo modelio IFRS devyni subjektivumo ir teisingos vertės reikalavimo. Esu girdėjus, kad um, kai kas teigia pirminybę FSB modeliui, kadangi čia kalbam apie visos trukmės numatomus nuostolius per visą gyvenimo laiką, bet galbūt tai skamba patraukliai, tačiau iš tikrųjų tai yra tik tai ta numatomi tie nuostoliai paskaičiavus su diskontuotų tarifu ir, ir um, uh, grinų pinigų srautais. Visą tai tai netinkamai suderinama ir yra tikrai netinkamas toks apskaitos modelis, nes yra didžiulė rizika, kad bus iškraipama ekonominė veikla, ypač galvojant apie vartotojus, smulkaus verslo sektorių. Reikia uh, paminėti tai, kad yra kai kas, kai kas nerimauja, kad IFRS 9 modelis labai priklauso nuo subjektyvaus paskaičiavimo ir gali būti. Mm, netinkamai valdomas. Pagal apibrėžimą numatomų nuostolių modelis, kuris yra visuotinai remiamas, turėtų pasiremti labai plačiu e, spektru informacijos į ateitį. Tačiau tai ir yra subjektivumas. O Bazelio komitetas tengiasi užtikrinti, kad būtų visos gairės reikalingos, kad praktika nesiskirtų. Ir FRS tikrai galės pagerinti e, informacijos atskleidimo e, informacijos atskleidimą, kaip yra reikalavimą, tai padės ir investuotojams suprasti, kaip yra parengta informacija. Ir FSB požiūris mm, netaip aiškiai visą tai parodo. Dar yra nerimaujama, kad dėl e, teisingos vertės e, pateikimo ataskaitos. Aš pasakyčiau, nuo pat pradžio CB padarė išvadą, kad nėra tokių įrodymų, kurie leistų teikti, kad IFRS tai mm, leistų plačiau panaudoti sąžiningo rinkos vertės principą, nei jas 39. Ir e, IFRS palyginti su jas 39 lemia pokyčius abiejomis kryptimis. Um, ir e, geriau bus atspindėtos ir amortizuotos išlaidos ir teisinga vertė e, pagrindinės ekonomikos, kiek tai apibūdina finansinių instrumentų savybės bei rizikas sėtinas su jais, tai taip pat ir e, veiklos tipai, kurie yra labai svarbus. Ir galvojant apie IFRS 13 patvirtinimą, taip pat reikia suprasti ir naudoti sąžiningos vertės pamatavimo technikas ir skaidrumą reikia užtikrinti, ypač galvojant apie apie pamatavimo subjektivumo skirtingus lygius. Ačiū ir jei turėtumėt kokių klausimų, mielai atsakyčiau. Heard, had... Uh, Dėkoju. Panašu, kad mūsų požiūriai nesutapo šimtų procentų, bet na, bendrai buvo ir tokių bendrų pamastymų, minčių. Ir aš norėčiau konkretesnio atsakymo apie konkretesnius klausimus. Ir dabar mūsų e, pono Veron prašyčiau išsijungti mikrofoną, nes priešingą atveju yra daug garso foninio. Dabar penkių minučių klausimų atsakymų dabar sensas. Tolojanas bus pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau paprašyti jūsų sureaguoti į pono Gygoldo ir Kamal prašymus, ir aš jiems pritariu, paklausti ir finansinio stabilumo valdybos nuomonės apie IFRS 9, nes mes pozityvios nuomonės, pozityvę nuomonę išgirdome iš Europos centrinio banko ir Europos priežiūros institucijų visų. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kaip siūlė ir kolegos, išklausyti ir finansinio stabilumo valdybos nuomonę. Dabar grįžtant prie mano klausimo. Žinoma, IFRS 9 yra pozityvus žingsnis į priekį, lyginant su IFRS 39. Esu dėl to įsitikinęs ir labai esu dėkingas kad mūsų ekspertai, bent jau dauguma jų, laikosi tos pačios nuomonės, tačiau yra labai plačiai aptarinėjimas klausimas susijęs su skirtumu tarp Junktinio Amerikos valstijų imperi, tokio imperialistinio modelio, pagal kurią bankų sistema gali registruoti nuostolius per, vis, per visą finansinę priemonę. Ir kaip ESCB, pasiūlydama EFRS 9, įvesti trimis pakopomis. Pirmoji pakopa būtų 12 mėnesių, pirmieji 12 mėnesių, jeigu situacija prastėja, tuomet antroji pakopa, kai bankai gali fiksuoti nuostolius per visą paskolos gyvavimo ciklą ir teikti tam tikras e, nuostatas. Taigi mano klausimas štai koks. Kiek realiai svarbus yra šis skirtumas? Nes iš principo IFRS 9 standartas leidžia bankams fiksuoti nuostolius, jeigu jie mato, kad labai yra paprast, suprastėjusi padėtis. Tai kiek realiai čia yra to, tų skirtumų, kiek realiai mes tuo naują priemonę pasieksime ko. Ačiū, kas norėtų atsakyti. Prašau, ponas Ešli. Aš pradžioje gal norėčiau pasakyti, kaip jau sakiau, skirtumas čia yra. Ir skirtumas yra susijęs su įvairiomis verslo praktikomis ES ir JAV, taip pat susiję, susijęs ir su apskaita, nes yra daug paskolų, skolinimo veiklos JAV kuri vyksta ne per bankų sistemą, per kapitalo rinkas vyksta tas skolinimas. Ir dėl to yra naudojamas tikrosios vertės modelis, nes tai yra viso to pagrindas. Ir aš manau, kad būtų labai pavojinga, kaip sakiau ir anksčiau, būtų neteisinga vertinti tai kaip nuostolis. Tai nėra nuostoliai, tai yra, ir man atrodo, vienas iš, viename iš akademinių žurnalų buvo kalbama, akademiniuose dokumentuose buvo apie tai kalbama, buvo sakoma, kad tai yra apskaitos uh, objektas, nes gali pateikti kiek nori priklausomai nuo nuolaidos, kurią taikai. Jeigu nuolaida yra susijusi su kredito rizika ir susijusi su grinųjų pinigų srautais, kur nurašomi tie e, tikėtini nuostoliai, tai tada galiausiai ir gausi nuostolį. Čia yra tiesiog aritmetinis paskaičiavimas, bet tai nėra nuostolis kaip po toks. Ir aš asmeniškai manau, kad yra čia toks pavojus, kad netgi jeigu bus numatytas 12 mėnesių tikėtinų nuostolių laikotarpis, vis tiek tam tikra ekonominė veikla susijusių skolinimu bus sumenkinta, nes nenorės bankai skolinti taip, kaip, kaip anksčiau, nes jie turės fiksuoti nuostolius nuo pirmosios dienos. Ir apskaitos, apskaitos dokumentuose, ataskaitose tai atrodys e, šiek tiek kitaip, nes būtent tai turės būti įskaičiuojama į nuostolius. Ir tą, na, praktiškai padaryti yra gan sudėtinga. Na ir neįrašiusi į ataskaitas tai veiktų, bet yra pavojus, kad šiek tiek ekonominė veikla sulėtės. Jūs sakote, kad galbūt gerai, kad e, bankai neprasiskolins per daug. Taip, vertinant iš vienos pusės taip, bet JAV, pagal JAV modelį, pavyzdžiui, tai tai gali riboti ekonominę veiklą, turint omenyje tą veiklą, kuri yra rizikingesnė, tai yra vartotojai, tai yra smulkus verslas, tai nėra didelės korporacijos, tai yra smulkieji veikėjai. Ir dar vienas dalykas, JAV labai skirtingai vertina tą gyvavimo ciklą. Pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėme į JAV literatūrą šiuo klausimu, tai ten 3-5 metų perspektyva yra numatyta. Tai nėra laikoma kaip realus gyvavimo ciklas. Ir JAV apskaitos istorija, vertinant nuostolius, yra susijusi su tuo, ko reikalauja reguliuotojai JAV. Ir jie pasiekė tokį kompromisą prieš 15-20 metų, kur federalinio rezervo e, bankų sistema numatė kur kas didesnį rezervą. Tai čia buvo to viso kompromiso dalis. Eh, Ačiū per vanš beres. paskutinis pasisakymas parodė, kiek čia yra tai susiję su tuo, kaip europiečiai vertina šią sistemą lyginant su JAV, nes čia yra ta problema, su kuria mes turime susida, sus, susiremti. Aš kelis tyrimus perskaičiau, vienas iš jų buvo skirtas aplinkosaugos komitetui, nežinau, ką jie darys su tuo studija, su tuo tyrimu. Ir kalbama apie IFRS 9, 9 kaip apie standartą, kurio reiktų atsisakyti. Na, kažkas kalbėjo čia apie tikrąją vertę ir rinkos vertę. Ir ESB egzistavimą. IFRS 9 tarsi turėtų išspręsti mums tas problemas, kurių mes nenorėjome ir vengėme spręsti. Tai yra visapusiškas rinkos vertės taikymas, tai, kuris yra susijęs su didesnė rizika finansuojant ekonomiką. Taigi turiu du klausimus. Pirmasis, kiek supratau, čia yra pateiktas pasiūlymas, pagal kurį reiktų, teigiama, kad reiktų palaukti, kol ISB parengs savo normas ir kad būtų suderinti šie du požiūriai. Draudimo sektorius irgi reikalauja to, to paties metodo Na ir čia, aišku, galbūt tai jau yra tokia specifinė sritis. Ir taip pat kokia rizika kyla bankų sektoriui, jeigu bus vilkinamas IFRS 9 patvirtinimas, atsižvelgiant į IASB veiklą draudimo srityje. Taigi, e, kitas mano klausimas, kalbant apie tikslus, kurių siekiame, tai yra būtent pirmiausia stabilizuoti finansų rinkas, atsižvelgiant į kapitalų, kapitalo rinkų sąjungą, ko, kaip pozityviai ar ne galėtų prisidėti FRS 9 prie nu, finansinio stabilumo. Ir mano tie du klausimai yra skiriami tiems, kurie pritarė FRS 9 įvedimui, o ne tiems, kurie prieštarauja tam. Na, bet aišku, visi turi teisę atsakyti. So, I see Mr. Kągi, Ponas Barko, matau, norėtų atsakyti ir ponas Peron gal taip pat. Ačiū. Aš norėčiau atsakyti į pirmąjį iš jūsų dviejų klausimų. Būtent ar FRS 9 turėtų būti sustabdomas, kol nebus išspręstas draudimo klausimas. Na, niekas tam nepritartų, bent jau aš tai tikrai ne ir manau, kad visi kiti irgi tam nepritartų nes visi sakė, nesulaikykite to proceso, lai jis vyksta, tas standartas reikalingas kuo galima greičiau. Ir vis tiek jau viskas ir taip užtruko per ilgai, dėl to mes turėtumėme numatyti veiksmingą datą, 18 metai, bankų sektorių konkrečiai, nes tokios datos mes norime. Kitas klausimas, ar ta data turėtų būti taikoma ir draudimo sektoriui, ar ne? Taigi kyla klausimas, ar būtų prasminga įgyvendinti vieną finansinės ataskaitos dalį dabar, o kitą dalį po trejų metų, jeigu turto valdymo, turto ir, atsa, turto ir įsipareigojimų valdymas būtų tvarkomas teisingai, tai tą turėtų daryti, reiktų daryti tuo pačiu metu ir turtą ir įsipareigojimus. Ir taip pat e, galbūt būtų įmanoma numatyti tokį laisvai pasirenkamą atidėjimą. Jis nebūtų privalomas, ir jisai būtų pasirenkamas, tarkim, tik tam tikro turto kategorijoms, kai tuo tarpu tam, tikro, um, tam tikrų kategorijų įmonėms, subjektams, o kitoms bendrai būtų taikoma. Ponas Veron, vieną minutę. Labai trumpai, Sutinku su to, ką sakė ponas Barkov, kad reiktų patvirtinti šią priemonę, kuo galima greičiau. Draudimo, draudimo sektorius yra labai specifinis, FRS 9 taikomas visiems sektoriams ir dėl to draudimo klausimas neturėtų stabdyti šios standarto patvirtinimo. Tai turi įvykti atsižvelgiant į įvairius sektorius ir mes neturėtumėme stabdyti FRS 9 priemonės tvirtinimo proceso. Uh, Dėl kito klausimo, ES lyginant ją su JAV, tai aš manau, kad tie tyrimai, kurie buvo atlikti ir pateikti ekonomikos reikalų komitetui, labai, ten aiškiai labai padarytos išvados, kuriams aš pritariu, kad tai, kad egzistuoja skirtumas tarp FRS 9 ir amerikiečių pasirinkimo, nėra labai aiškus bent jau dabar. Viskas grei, greičiau atsispindės praktikoje ir uh, nebus čia sukurtas konkurencinis privalumas ar trūkumas amerikiečių bankams. Mes tiksliai to, aišku, patvirtinti negalime, kodėl JAV, tarkim, pasirinko kitą variantą, bet e, kalbant plačiau apie konvergenciją tarp IFRS 9 ir IAS priemonę, tai čia amerikiečiai pasirinko savo variantą ir europiečiai FRS 9 standartą turi tvirtinti pagal jo nuopelnus, nebūtinai taip jau griežtai sižvelgia tai, ką daro amerikiečiai. Ačiū. Next speaker, Mr. Kamal. Thank you very much. Ponas Kamal, dėkoju visiems pašnekovams. E, pasistengsiu greitai užduoti keletą klausimų. Visų pirma, dėl 12 e, mėnesių modelio, kodėlgi pasirinktas toksai laikas. Mes juk e, net kalbam apie tos 12 mėnesių, vis tiek kalbam apie bendrus, bendrų nuostolių modelių. Taigi čia siekiam tam tikro kompromiso ir tas modelis nėra tobulas, ar ne? Gal jūs peržiūrėt kažkokius kitus modelius, gal kalbėjot pavyzdžiui apie maksimalių nuostolių modelį ar potencialių nuostolių modelį, ar buvo aptartos, aptarti ir kiti modeliai. Kitas mano klausimas susijęs su mano nuogastavimais. Skaičiau ISB valdybos atstovo parengtą dokumentą, kuriame e, buvo teigiama. Iš tiesų tas dokumentas e, buvo paskelbtas viešai ir tik tai e, prieš porą savaičių buvo išimtas iš svetainys. Dabar norėčiau pacituoti to, do, pa, to dokumento išvadas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 ir jos yra susijusios ne tik su EFRS, bet ir visa apskaitos sistema, kuri naudota ne vieną dešimtmetį. Tai kaip parlamentarai gali būti tikri, kad e, atsižvelgus į pateiktas tokias pastabas ir kad e, tas dokumentas vis dar yra teisiškai tinkamas. Kas norėtų atsakyti šį klausimą? Aš tikrai galėčiau atsakyti į pirmą klausimą, nes nesu teisės ekspertas. Taigi, kodėl 12 mėnesių? E, kalbam apie tikrąją vertę ir ta tikroji vertė susijusi su nuostolių modeliu ir tas nuostolių modelis yra susijęs su 12 e, mėnesių. Ir e, čia susiduriam su tam tikrų dubliavimu. Ir kodėlgi pasirinktas toksai skaičius, kodėl ne 24 ar ne 36 mėnesiai. Mes norėjom išlaikyti integralumą tarp banko veiklos ataskaitos už tam tikrą laikotarpį ir antra vertus norėjom pateikti tam tikrus galimus nuostolius tam konkrečiam laikotarpiui. Taigi, jeigu norime atidėti tam tikrus galimus e, nuostolius, labai svarbu numatyti, kiek tų nuostolių galima patirti per metus. Būtent todėl ir pasirinktas tas 12 mėnesių laikotarpis. Mes nekalbam apie jau patirtus susidariusius nuostolius. Nes jeigu pastebim, kad yra kažkoks dirgiklis ir matom, kad tie nuostoliai gali būti patirti ateityje, juos taip pat reikia atsižvelgti. Atsižvelgti ir at, teikiant tą 12, būsimų 12 mėnesių ataskaitą. Dėkoju. Ponas Hakeri, ar jūs prašėte žodžio? Taip, mm, kreditų rizika yra įskaityta. E, tam tikrų momentų tai yra aktualu, o kalbant apie kitus metus, tas kredito reitingas gali, paskolos kredito reitingas gali pasikeisti. Uh, ir jūs, pavyzdžiui, suplanuoja tam tikrą palūkanų normą, kuri taikoma, bet galima susidurti su papildomom rizikom, į kurias taip pat reikės atsižvelgti. Jeigu norėtumėt pasirinkti kažkokį kitą modelį, reikėtų kalbėti ne apie 12 mėnesių, bet reikėtų pagalvoti, kaip, kaip galima susidu, kaip galima spręsti tam tikras problemas, su kuriuom bus susidurta. Pavyzdžiui, tam tikrų įsipareigojimų neįvykdymo atveju. Jeigu tam, tam tikra suma, pavyzdžiui, yra nurašoma, apie tai jau buvo kalbama ir e IAS 39. Naujas dalykas, kuris pateiktas į FRS standartą, yra tos dvi minėtos fazės. Mes turim uh, E, atsižvelgti į problemą ir žiūrėti, kaip pereinama nuo pirmos fazės į antrą. Iš pradžių tai skamba labai gerai ir logiškai, tačiau jeigu pasižiūrėtume įdėmiau, pamatysim, kad tas kredito rizikos lygis gali uh, kristi arba gali didėti, jis gali, pavyzdžiui, pereiti iš labai gero vertinimo iki gero vertinimo, bet jeigu nukris iš patenkinimo į nepatenkinamą, tai matom, kad pokytis yra labai svarbus ir tikrai turėtų kelti problemų. Tai ar tikrai mes norim išlaikyti tuos pačius kriterijus ir ar tikrai turim taikyti tuos pačius principus, galbūt reikėtų kažkokių e, naujų reikalavimų susijusių su skola, reikėtų vertinti kiekvieną skolą, nesvarbu, koks tas skolos tipas bebūtų. Reikia pagalvoti, ar tie pinigai, kurie yra investuoti, man grįž, juk toks yra pagrindinis verslo principas. Verslas turėtų būti atsargus. Manau, kad nedideli bankai visada tokiu principu vadovavosi vykdydami savo veiklą. Ar iš tiesų mes tokio modelio norime? Ir kokiais principais tą modelį reikėtų pagrysti, mes jį galėtume patobulinti, sakydami, E, kad bendrovė turi sugebėti susidoroti su turima skola. Ir tada galima kalbėti apie nurašymą arba vertės pakeitimą. Viskas puiku, kai išnekat, pavyzdžiui, apie grinųjų pinigų srautus, bet jeigu žiūrėsit į bendrą portfelį, tai reikia nepamiršti ir statistinių duomenų, tuomet e, kyla klausimas, kaipgi tas vertės nurašymas e, vyksta, kokio, kokio, kokiam vertėm mes vadovaujamės ir kaipgi pereinama prie, tos, prie to trečio lygio. Pone Kora, dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti prelegentams, kad prisijungė prie mūsų diskusijos, trys yra iš jūsų nusiteikę labai teigiamai, kalbat apie tai, kad tai techniškai tinkamas dokumentas, jam reikėtų pritarti ir jūsų nuomonė skamba tikrai puikiai, aš jums pritariu. Tačiau ponas Barkau uždavė klausimą, kodėlgi pereinam prie E, vieno standarto prie kito, juk tai buvo atsakas į krizę, ar ne? Taigi mano hmm, pirmas klausimas susijęs su tuo, ar mums užtenka to naujo standarto ir pateiki, pakeitimo, ar nereikia e, kažkokių papildomų pakeitimų. E, kitas klausimas kalbam apie taisyklėmis. E, paremtą sistemą. Ir moksliniais tyrimais paremtą <clears throat> sistemą, kurigi yra tinkamesnė. Ir paskutinis klausimas susijęs su draudimo sektoriumi ir finansiniu stabilumu. Draudimo bendrovės tikrai patiria nemažą spaudimą šiuo metu. Taigi aš norėčiau paklausti, kiek kitaip, ar atsakingas mūsų požiūris e, e, leisti tom draudimo bendrovėm pasirinkti vėlesnę datą, ar tai nepakenks finansiniam stabilumui, ypač kalbant apie draudimo sektorių. Dėkoju. Nikola Veron, ar jūs norit atsakyti. Aš norėjau atsakyti pono Kemals klausimą. Bet taip pat galite atsakyti ir ką tik klausimą uždavusius ponios klausimą. Ponas Ešlei, gal jūs norėtumėt atsakyti? Aš manau, kad tokios sistemos ir tokio standarto gana, nes tikrai nėra jokių įrodymų, kad finansinė atskaitomybė kažkaip prisidėjo prie buvusios krizės. Manau, kad viskas paremta principais, netaisyklėmis ir tikrai man keltų nemažai neramumo, jeigu ta sistema būtų paremta taisyklėmis Manau, kad dokumentas yra nuoseklus ir tikrai e, puiku, kad vadovaujamasi principais, o ne taisyklėms. Kas dėl klausimo apie draudimo sektorių, man tas klausimas taip pat iškyla ir kelia neramumų. Reikėtų kalbėti ir apie skaidrumą ir apie draudimo standartus, kurie turi įsigali, įsigalioti kuo greičiau. Taigi, kai kalbam apie finansinę ataskaitą, tai reikia nepamiršti, kad mes žiūrim į dvi lentelės grafas ir į lėšas, ir į skolas. Fabio Demazė. Norėčiau paprieštarauti, pana Ešlį. Mm, tai neturės didelio poveikio e, rinkai, galvant apie kreditų sistemų e, veikimą, kuomet kreditai labiau mm, siejami su vertybiniu popieriu vertinimu. Kai kuriais atvejais situacija pernelyg kaista, tai aš negalėčiau pritarti jūsų bendrai išvadai. Taip pat norėčiau pakomentuoti tai, kad būtų svarbu būtų galvoti apie kredito riziką, bet ne visuomet tai teisinga, gali, pavyzdžiui, kliento. Mm, situaciją pasikeisti, galvojant apie jo galimybės išmokėti kreditą. Ir mm, tada keistusi visa kredito situacija. Ir toliau dėl pana Hager pasisakymo, kad su IFRS 9 galbūt, galvant apie kredito nuostolių modelį, būtų čia pavojus dėl mm, tam tikros savanožiūrą taikomos metodikos, kad tarsi pasirinkiama tai, kas yra palankiausia. Mm, tai gali lemti tas pačias sisteminės problemas, kurias mes turime su jas 39 Ir tada nuostolių įvertinimas būtų atidinamas be galo, vis perkeliant, perkeliant ir tada tai gali dar labiau sustiprinti recesiją. Uh, Ačiū, aš gal pabandysiu uh, pradėti nuo bendro pobūdžio pastabų, atsakymų. Daug kas klausia, ar tai yra patobulinimas. Manau, kad visi sutinka, jog galvojant apie tikrą vertę ir uh, balansuose atspindima situacija, galbūt daug kas nepasikeis, iš esmės viskas liks daug maž tokioje pačioje situacijoje, tai jeigu ta vertė buvo problematiška, tai IFRS 9 ir IS 39 yra panaši sukūrima situacija. Galite klausyti, koks čia pagrindinis patobulimas, tai čia pagrindinis pasikeitimas yra Tačiau modelio taikymas ir atitinkamos taisyklės, aišku, kad čia yra galimybių interpretuoti, galima įvairiai interpretuoti taikymo sritį. Ir yra, aišku, ta tikimybė, kad bus galbūt atidedamas tas iki tol, kol pablogės situacija. Na, aš manau, kad taip yra tam tikros savo nuožą taikomo principo ta problema, bet bendrai atsakant, reiktų pasakyti, kad mums reikia principų, kurie būtų paremti mm, tvirtais verslo principais. Jeigu mes turime tokias taisyklės, pažiūrėjau, kaip rimtas pablogėjimas, Gal ne visuomet yra gerai tai, į, tai, į tai žiūrėti, reikia žiūrėti, pavyzdžiui, koks yra įsiskolinimas galutinėje situacijoje, nes ta galutinė situacija yra labai svarbi. Reikia užtikrinti, kad um, kriterijai būtų apčiuopiami, kad būtų tam, tiek, tam tikros laisvės aiškinimui savo nuožiūrą, bet turi būti reik, taikomas principas E, požiūris pagal prin, paremtas principais. Aišku, visuomet yra tam tikras pavojus, e, kai eina kalba apie ataskaitas, iš tikrųjų tai tiesiogiai ir netiesiogiai įtakos rizikingas elgesys ir kokie be būtų kriterijai, kažką vis tiek galima peiti. Uh, Ir e, tokiuose reikšmingose situacijose visuomet bus tam tikros paskatos atidėti vėlesniam momentui. Tai aišku, klausimas yra, ką daryti krizės atveju. Ar apskaita leis kažką išspręsti, jeigu nėra pakankamai to iškreipimo ar nuostolių, jeigu yra tikroji vertė ar e, pinigų srautai, kai e, smogia krizė, aišku, rizika yra didesnė ir visuomet išlieka ta paskata viską atidėti, atidėti vėlesniam momentui. Tai aš pasakyčiau už tą savo nuožiūrą galbūt mm, krizės atveju Jas 39 gal nėra taip blogai, bet e, manau, kad šiuo atveju tai yra blogai. E, Sendigo. Ačiū, ačiū už šią galimybę dalyvauti šiuose klausimuose. Aš manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Visų pirma, norėčiau padaryti tokią metodinę pastabą, kas mums yra didelė problema kaip teisės aktų leidėjams. Uh, kad mes rengiame teisės aktus tokią temą, kur labai sunku yra gauti ekspertų patarimų iš tų žmonių, kurių, kurių visai nepaliesų interesų konfliktai. Pavyzdžiui, mm, dėl IFRS, dėl, ekspertas 15 metų dirbo, pavyzdžiui, Um, tais klausimais, bet uh, <laughs> dirbo Deloitte, paskui kitas uh, KPMG, tarkim, dirbo, paskui uh, nuėjo į Barclay banką, į valdybą. Tai, kad surastumėm tokį asmenį, kuris būtų visiškai nepriklausomas, aišku, yra labai sudėtinga, tai ir tai yra problema. Mm, pavyzdžiui, pora žmonių yra daug, kurie susiję su EFRAK ir e, atsižvelgiant į jų visą profesinę patirtį. Ašku, kad ir toje pačioje struktūroje mm, labai sunku surasti, kad ir pora balsų, kurie būtų visiškai nepriklausomi nuo tos sistemos. Ir man tai yra labai rimta problema, kai mm, galvant apie tai, kad mes turime parengti tinkamus teisės aktus. Aš turėčiau paklausti pana Marko, kai panas e, dėl didžiojo dešimtuko, panas Arnom sakė, 2009 metais jis dvidešimtukas paskelbė atitinkamus kriterijus, ką reikėtų padaryti su naujais apskaitos standartais. Uh, Aš aišku, nevardysiu visų kriterijų, bet pirmas iš jų yra sumažinti apskaitos standartų sudėtingumą finansinių instrumentų srityje. Aš toliau kalbėsiu vokiškai, aš perskaitysiu, ką ponas Bako rašė 2014 metais būtent šiuo klausimu pirminis tikslas sumažinti finansinių instrumentų apskaitos sudėtingumą, jis jau nebevykdomas. Tai, ponia Vako, gal jūs galėtumėt pakomentuoti, ar didysis dešimtukas realiai sugebėjo pasiekti to tikslo, IFRS 9 e, tikrai atlėpė tą tikslą, kurį iškėlė didysis 20-ukas. Ir ponai Hacker, noriu pasakyti, jūs patikite aišku pasiūlymą, kad e, m, galite patvirtinti tai, bet padarykite tam tikrų m, išlygų. Tai gal jūs galėtumėte detaliau pasakyti, ką reikėtų, kokias išlygas reikėtų daryti ir kodėl būtent tos nuostatos jums užkliūva. Thank you very much. Ačiū visuomet mm, sudėtinga. Na, paneigti kaltinimus e, dėl kelių punktų. Tai iš tikrųjų dėl to sudėtingumo sumažinimo, kalbant apie finansinių instrumentų apskaitą, ko 20 siekia, iš tikrųjų tas sudėtingumo sumažinimas nebuvo vienintelis tikslas, jį reikia matyti bendrame kontekste. Kai 2008 metais buvo pradėtas IFRS visas tas um, projektas, buvo parengti metmenis naujo standarto apie 40 puslapių, kuris labai greitai išaugo būtent dėl visų tų klausimų, kurie um, kėlė susirūpinimą. Ir Ir mes gavome naują išaip modelį, kuri bent jau iš bankininkystės sektoriaus žmonės pasakė, kad tai yra žinomas modelis iš priežiūros e, kaip ir pusės, bet aišku, tas modelis turėjo plėstis. Tai aišku, galbūt nepakankamai tas sudėtingumas yra sprendžiamas, bet ar realiai tai įmanoma tai padaryti? Uh, Neįsivaizduoju, kokie galėtų būti standartai taiko, taikomi finansiniams instrumentams, kurie sutiltų 20 puslapių. Aš gal paminėčiau Sartvydį e, pastabas, mm, jeigu skaitėte S9 standartą ir kažką supra, visą apžvalgą ir ką nors supratote, tai jūs tikras ekspertas. Nežinau, net jeigu ir visus 20 puslapių įsiskaitytumėt, nežinau, ar, ar, ar tikrai su, įsigilintumėte į tai. Taip, bet dabar tas dokumentas dar labiau išaugo, dar 20 puslapių prisidėjo, aš su 21 puslapių dabar jau koks ilgis pasidarė iš viso, tikrai tas sudėtingumas nėra sprendžiamas. Bet, na, ir tų 20 puslapių išaugimas nėra didelis, galbūt 500 puslapių ir būtų per ilgas dokumentas, ar 500 ar 520 puslapių, jeigu tai būtų dokumentas, galbūt aš, gal, galima būtų sakyti, kad tai yra per ilgas dokumentas. Nikolas prašė žodžio. Labai trumpai 30 sekundžių. Um, the... Porą pastabų dėl interesų konflikto, man atrodo, ir ponas Kamal kėlė tą klausimą ir labai teisingai tą klausimą uždavė ponas Gygold. Mm, aš galėčiau pakomentuoti kaip asmuo, kuris nieko met per savo gyvenimą nesu buvęs jokioje stambėje valdyboje, apskaitos struktūroje. Aš tikrai galiu pasakyti, kad yra tokių um, žmonių ir esu labai dėkingas už galimybę dalyvauti šiuose klausimuose, nes iš tikrųjų turėtų būti pastarimai ne vien tik tai uždaroje apskaitininkų bendruomenėje. Mm, reikia pažvelgti daug plačiau, galbūt ir refrak, pavyzdžiui, galima tos klausimus iš esmės aptarinėti Mm, aišku, yra problema, kad FS e, e, panelyg daug priklausom ir, ir, ir finansiškai, ir e, galvojant apie organizacijų finansavimą ir valdymą, nėra įspręsti visi klausimai. Ir dėl IFRS 9 aš sakyčiau, kad čia ar parlamentarai, manau, gali pasitelkti argumentuotą informaciją ir, ir priimti tinkamus sprendimus. Įmanoma tai. Kapel. Barbaros Kapel nematau. Tai panas Tolojan. Um, uh, Mr. President. Pone pirmininkė. Aš turėčiau pastabą ar klausimą, nesvarbu, kaip jūs čia į tai atsižvelgsite. Mane šiek tiek nuvilia. Nuvilia tai, kad ESB, ES, ESB darbas. Jie ilgai rengė šį uh, standartą. Ir ISB ir EFRAK labai ma mažai ką nuveikė poveikio vertinime, gyvendino šią priemonę. Aš bandžiau surasti kokių tai skaičių, bet ten yra tik tai tokie vertinimai, kur, na, juos sunku kažkuo pagrysti. Taigi aš jūs, jūsų ir klausiu, ar nemanote, kad IASB ir EFRAK turėtų įsitraukti labiau į poveikio vertinimo darbą, nes mes Europos parlamente, kaip žinote, esame įpratę daryti poveikio vertinimus, kai tvirtiname teisės aktus. Ačiū. Dėkoju. Ponas Ešlė. Pabandysiu atsakyti į tą klausimą. Gal nelabai įtikinamai, bet vis tiek manau, kad bet koks poveikio vertinimas turi būti uh, tam tikrą prasme kiekybinis, kad būtų aiškus, aiškiai galima suprasti, koks konkrečiai bus poveikis, nes jeigu neturi kiekybinio pagrindo, pavyzdžiui, kaip atrodys tas modelis ir kokių rezultatų galime tikėtis, tai tada bus labai sudėtingai vertinti, kaip žmonės sureaguos į tą priemonę. Čia yra tie du elementai, kurie aiškiai rodo, koks galimas poveikis. ESB ir EFRAG bandė įtraukti ypatingai bankų bendruomenę, kad būtų atlik, atlikta kiekybinė analizė, bet jos nėra. O nėra dėl to, kad šio standarto įgyvendinimas nebus lengvas. Ir tai tiesiog nėra ta, tas dalykas, kur galima lengvai išgauti skaičius. Pavyzdžiui, mano institucija, Barkley bankas, yra projektas 250 žmonių per pusantrų metų dirbo tam, kad FRS 9, 9 įgyvendintų. Taigi tokio masto tai yra priemonė ir esant tokioms aplinkybėms yra labai sudėtinga kažką padaryti, gali tik tai aukšto lygmens scenarius kažkokius moduliuoti, bandant įvertinti galimą poveikį. Tai iš tiesų tą yra sudėtinga padaryti ir aš, aš suprantu, kad nepadedu jums išspręsti problemos, bet tikrai tai nėra ta problema, kurią aš galiu taip labai lengvai išspręsti. Dėkoju, ar būtų dar norinčių kažką pridurti, tai prašau, ponas Hakė. Ponas Gygol dar uždavė klausimą, bet gal aš galėčiau pakomentuoti kelis dalykus, kurie buvo pasakyti. viskas yra sudėtinga, gyvename sudėtingame pasaulyje, finansų pramonė yra labai sudėtinga sritis. Tačiau būtų klaidinga vadinti tai komplikacija. Negali visko įtraukti tą standartą. Na ir aš nebandau čia reklamuoti nieko, nebandau reklamuoti šios priemonės, tačiau yra keli puslapiai, keli punktai, kur kalbama apie nuostatas ir dėl to tiek daug apie tai komentuojama, bet kai vyksta komentarai, keičiamas nuomonėmis ir aptariami principai, tačiau buvo daroma nuoroda į tai, kad galimas interesų konfliktas. Aš manau, kad reiktų įvertinti IASB istoriją. Tai yra tokia organizacija, kuri buvo kuri vienyje platesnės kitas organizacijas. Tai yra, reiškia, kad visi masto daug maž panašiai. Taigi visai nestebina tai, kad ten yra tokie principai, kurie iš principo yra labai panašus. Ir toliau grįžtant prie to, ką sakė ponas Gygoldas 2009 metais straipsnėje pasirodžiusiame, kai ponas Twitteris pasakė tą savo citatą, kad tikrosios vertės koncepcija bus išplėsta, tai aš iš principo neatsisakau ten išdėstytų minčių ir ponas Gygoldas paklausė, ką būtų galima padaryti ar ką reiktų padaryti. Ir jeigu aš sakyčiau, neprimkite šio standarto, tai aš na, suprantu, kad kokios galimos problemos, aš suprantu, kad tai yra jau penkerius, šešerius ar septynerius metus kuriama priemonė, uh, informacinių technologijų sistemos buvo specialiai sukurtos tam tikslui. Ir aš manau, kad mes galėtumėme tai palyginti su Berlyno oro uosto statyba. Ponas Gygaldas paklausė, ką galėtumėme padaryti. Na kągi. Yra žadama, kad viskas pasikeis. Ir kalbant apie tikrąją vertę, panašu, kad viskas liks taip pat. Ir turime demokratinę procedūrą, kuri yra susijusi su kitomis procedūromis. Taigi mes tikrai turime nusiųsti signalą ir yra sričių, kur nebūtų jokių problemų, jeigu neliktų, šio, nebūtų šios sistemos. Pavyzdžiui, tikroji vertė visoms finansinėms priemonės pagal ir e SF 39, ES 39. Čia tie srautai, grinų pinigų srautai turi būti nustatomi, o visa kita patenka į tikrosios vertės kategoriją, į e OS arba nuostolių kategoriją. Bet jeigu tai išimtumėme, tuomet reiktų išsiaiškinti, kodėl uh, nekotiruojama įmonė turėtų būti vertinama tokiu pačiu būdu, taigi aš nematau čia jokio, jokio privalumo. Dabar, jeigu būtų taikomi principai, tuomet įmonių turėtumėme prašyti, reikalauti iš jų laikytis principais pagristo požiūrio į apskaitą ir, kaip sakiau, atskirų kategorijų atveju. Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie tikėtinus nuostolius, čia nėra statistinių, statinės bazės tam įvertinti. Taigi, požiūris grindžiamas principais pagal tą modelį leistų išimti tam tikras kategorijas iš tikrosios vertės. Ir nemanau, kad tai pakenktų visai sistemai. Beres. Ačiū. Aš norėčiau šį kartą pono Haker paklausti šio beito, nes jūs daug kritikavote ir aš su tą kritiką esu susipažinusi, kai tik pradėjau domėti šią temą, laikui bėgant daugiau apie tai sužinojau, tačiau Nėra aišku, kaip veikia ESB, kokios yra normos ir panašiai. Ir tie konkretūs klausimai, kurie mums yra keliami būtent ESB, kaip jie reaguoja į esminę kritiką, kurią mes išsakome tikrosios vertės atžvilgių. Ir dabar jūs sakėte, kad kalbant apie tikrąją vertę, čia situacija yra tokia pati, niekas nesikeičia. Taigi mano klausimas štai koks. Ar mums geriau tiktų IAS 39 ir iš vis mes atsisakytumėme RSF 9. Kaip Jūs manote, ar ne, nereiktų grįžti mums dabar prie IAS 39? Ir Nikola Veron turiu klausimą, kaip būtų galima teikti, kad tikroji vertė pagal FRS 9 aišku, čia dėl to standarto situacija tik dar sudėtingesnė, yra trys kategorijos, ir didelė dalimi čia nesilaikoma rinkos vertės principo ir logikos. Čia, o pagal tai mes ir kūrėme visą savo bankų sistemą. Ačiū. Pirmiausia, ponas Hakeris. Kuo trumpiau, jeigu gali, manęs dar ponas Veron. Čia paprastas labai klausimas buvo užduotas. Taip, ačiū. Na, ta kritika dėl tikrosios vertės jau seniai išsakoma Vokietijoje. Nuo 84 metų buvo draudžiama tikroji vertė apskaitos sistemoje. Ir panašu, kad ir dab, vėl dabar išsakoma ta krizika. Na, mano pasiūlymas, jeigu būtų galima radikalius pasiūlymus pateikti, būtų štai koks. Aš nesu labai didelis standartų nustatymo sistemos fanas. Ką būtų galima padaryti per trumpesnį laikotarpį? Jeigu EFRS 9 neįgyvendinsime, tuomet reiks taikyti toliau EAS 39. EFRS 9 tam tikros dalys jau yra rinkoje. Taigi aš manau, kad tai būtų galimybė tam tikras taisyklės išimti iš apriepties tada mes nusiųsime signalą į ASB, kad norime tokios apskaitos, kuri būtų orientuota į galimybes. Nes priešingų atveju reiks pamastyti, ar iš vis buvo prasminga taikyti standartus privačioms tarptautinėms įmonėms. Tai būtų toks ilgalaikis požiūris, na, o per trumpą laikotarpį reiktų galbūt pasigilinti į individualias taisyklės, kur problemų yra, kur problemų nėra ir tada pamastyti galėtumėme, ar apskritai mums primtinas tas pilnas paketas. Klausimas buvo štai koks. Jeigu rinktis galėtumėte tarp 9 ir 39, tai kurį pasirinktumėte? Toks buvo klausimas. Aišku, jūs pasakote dar už trečią modelį, bet ponios Berės buvo e, labai konkretus klausimas, kurį pasirinktumėte iš tų dviejų. Ponas Veron, aš atsiprašau, bet nelabai supratau klausimo, man atrodo, dėl vertimo. Pone Berės, gal galėtumėte pakartoti? Pone Haker, ponas Hakeris sakė, kad e FRS 9 vis tiek tam taikoma ta tikroji vertė, ar jūs tam pritarėte? Tikroji vertė nedingo iš e FRS finansinių priemonių sistemos. Ta prasme, ji nebuvo panaikinta. Ar gali sakyti, kad ji išliko, mes užstrigome čia su ja? Ir tai yra kaip ir geras bruožas, tai čia nieko blogo nėra, nes mums reikia rinkos vertės apskaitos, nes priešingų atveju per daug manipuliuot galės situaciją bankai. Ir kadangi daugiau nei aštuonerius metus patirime finansinę krizę Europoje, E, labiau nukentėjome dėl to, kad bankai manipuliuoja apskaita ir slepia nuostolius. Nuo to nukentėjome labiau nei nuo kokių prociklinių poveikių to tikrosios vertės modelio. Taigi aš manau, kad dabar mes turime kur kas daugiau patirties nei tada, kai 89 metais prasidėjo šios diskusijos. Ir žinome, kad problema toje krizėje buvo ne tikroji vertė, bet tai, kad bankai nevedė tinkamos apskaitos ir norėjo nuslėpti nuostolius. Taip pat aš norėčiau atsakydamas į pirmąjį ponios, ponios Berės klausimą pakomentuoti išimtis, carve outs. Ir aš tik tai norėčiau tikrai kelti klaus, klaustuką, ar tie carve outs yra leidžiami, nes ta interpretacija, kurią patikė Europos komisija, kad tokie uh, E, tokios išlygos yra įmanomos. Čia yra tikrai labai tokia gležna situacija. Ar tai gerai ar negerai, tai aš ne, nekomentuosiu, aš tiesiog konstatuoju faktus, skaitydamas konkretų reglamentą. Toliau grįžtant prie tikrosios vertės. Aš manau labai prasminga, kad vertinant reglamentą, tas vertinimas vyko, buvo atliktas komisijos praeitais metais, buvo komisijos personalo labai atliktas tinkamas tyrimas dėl um, tos tikrosios vertės um, poveikio krizės sąlygomis. Ir ten buvo priedas parengtas um, tame vertinimo dokumente ir ten labai aiškiai ir pat, paaiškinama ir pateikiami naujausi duomenys apie tai, kad um, apskaita ir susijusi su tikrąją verte nėra e, didžiausia problema, turint omenyje finansinę krizę. Ir dabar dar suteiksiu žodį ponui Haker, kuris, kiek supratau, visi sutinka, kad yra problemų dėl draudimo sektoriaus, nes čia nekoks tai sutapimas, kad įsigaliojus naujam FRS 4 atsiras skirtumas tarp um, turto apskaitos ir įsipareigojimo apskaitos ir kad tą problemą reikia išspręsti. Ir aš suprantu, kad keliais būdais galime tai spręsti. Pirmasis, man atrodo, logiškesnis būtų atidėti reglamento nuostatas draudimo sektoriui, kol neįsigalios ta kito, kita dalis, o kitas variantas tai būtų taikyti skaičiavimus taip, kad būtų galima įvertinti tos dalykus. Tai galbūt jūs galėtumėte išvelgti dar tų, šalia tų dviejų alternatyvų kitus tokius variantus, kaip būtų galima įspręsti šią problemą. Ir dar vienas dalykas, aš suprantu, kad, kad tikroji vertė nėra bankų sektoriaus priežastis, bet ta tikroji vertė gali turėti prociklinį poveikį tam nuginčyti būtų tikrai sudėtinga. Taipogi suprantu, kad čia yra svarbu žingsnis į priekį, net gal, bandant, jeigu būtumėme pasilikę ankstesnę sistemą, tai nebūtų pats geriausias sprendimas ir tiems, kurie ir, netgi ir kritikuoja ir ne visiškai sutinka, kaip kad Nikolia, kuris sako, kad tikroji vertė yra optimalus variantas ir visiškai nesusijusi su finansinė krize. Taigi čia klausimas gal yra kaip mes galėtumėme žengę šį žengs, žingsnį, žengti, žengti kitus, kaip būtų galima geriau įvertinti vertę ir išspręsti tas problemas, kurios susijusios su įgyvendinimu. Ar jūsų manimu tai yra racionalus variantas, aš čia bandau tokį kompromisą pasiekti tarp jūsų, nes suprantu, kad yra skirtingos nuomonės, bet ar jūs e, manote, kad toks požiūris galbūt būtų racionaliausias? Prašau. Kas norėtų pradėti? Hacker. Hakeris. kaip jau sakiau, aš išsakiau, na, išsakiau kritikos, nes turiu abejonių dėl to, ar tikroji vertė yra susijusi su skaidrumu, ar padės didinti skaidrumą ir ar padės išvengti nuostolių. Man atrodo, kad čia yra nemažai problemų su tikrosios vertės apskaita. Turime pamastyti apie tai, kaip būtų galima elgtis Ir, kaip sakiau, čia yra svarbus du dalykai, kur būtų galima šį beitą patobulinti. Na, daugiau aš gal ir nepridursiu nieko dėl šių dviejų aspektų. Ačiū. Maybe it's a little bit complicated, but Mr. Bar. Thank you. Uh, I would like to address your first. Dėkoju. Norėčiau atsakyti į antrą klausimo dalį. Iškilo klausimas prieš šešerius metus ir šis klausimas iškilo draudimo sektoriui buvo kalbama apie tai, kad jeigu iškils um, klausimas apie finansinės priemonės, tai mes neturėtume pamiršti, kad ir draudimo sektorius turi tam tikrų finansinių priemonių ir jos į balansą įtraukiamos kiek kitaip. Ir EFRAK valdyboje mes taip pat kvietėme draudimo bendrovių atstovus ir prašėme pateikti ir nurodyti pro, probleminės sritis. ir buvo nemažai kalbėta apie kitimą kilo debatai, ar mes galim susidaryti bendrą vaizdą, ar yra dar kažkokių aspektų, kitų aspektų, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį. Reikėtų palaukti, kol IASB pateiks e, kitas e, alternatyvas. Manau, kad tai bus padaryta po 14 dienų ir tuomet bus atkreipta dėmesį į tas, rytis, į tas probleminės rytis, su kuriuom susiduria draudimo sektorius. Aš mastau panašiai kaip ir jūs. Aš taip pat laikyčiausi tokio holistinio požiūrio kaip ir jūs. Dėkoju, ponas Ešlei. Aš tik norėčiau papildyti prieš tai pasisakiusi prelegentą. Jeigu vienoje posėdžių salėje bus penkių draudimo bendrovių atstovai, tai gausit šešias skirtingas nuomonės ir tos jų pozicijos visada yra labai skirtingos, nes vadovaujamasi nacionaliniais standartais, veikiama nacionalinėse rinkose ir naudojamos skirtingos finansinės priemonės. Taigi, manau, kad e, reikėtų taikyti tam tikrą bendrą požiūrį, nes priešingų atveju, jeigu nuspręsim, kad tam tikri dalykai yra neprivalomi, tai susidursim su nemaža painiava. Taip, žinoma, aš ir minėjau, kad galima būtų pasirinkti. E, labai trumpai, ponė Nikolai, Jūs puikiai atspindėjote e, mano nuomonę. E, aš nekalbėjau apie tai, kad tikroji vertė būtų pats tinkamiausias dalykas. Tačiau neturėtume pamiršti, kiek kartų bankininkai ir draudimo bendrovių atstovai e, draudė mums bend, e, kalbėti apie tikrąją vertę ir bandė iškreipti nuomonę. Pavyzdžiui, JAV galiu pateikti e, e, pavyzdį, kai buvo vienas rimtas generalinis direktorius bandė išvengti tos tikrosios vertės uh, vartojimo. Aš negaliu sakyti, kad ta tikroji vertė yra panacėja. Čia visgi galim susidurti su tam tikrom problemom, bet kol kas nieko geresnio pasiūlyti negalime. Dėkoju už nuomonę. Manau, kad dabar bendras vaizdas yra aiškus. Parlamentas išklauso visų nuomonės, jas aptarė. E, manau, kad jūs e, e, turėjot minti Europos Sąjungos instituciją, jos norėtumėte nuomonę išgirsti. Taigi dar kartą dėkoju ekspertams už labai įdomią diskusiją. Padarysim penkių minučių pertraukėlę.